Taigi balsavimą baigėme ir dabar galime grįžti prie mūsų įprastinės darbo tvarkės. Pone Lichtenberg prašė žodžio, jos nėra. Tada poniai Volis iškart suteiksiu žodį, prašom. Dėkoju, pirmininkė, visų pirma norėčiau padėkoti profesoriams Hesling ir Šiltinauker už jų studijų pristatymą šį rytą. Sveikintini e, šie darbai, turint galvoje, ką mes norime pasiekti savo darbe, iš tikrųjų, e, tuose studijuose labai aiškiai iškelti nenuoseklumai ir skirtumai tarp siūlomas direktyvos ir bendroje referencinio dokumento. Taip pat akcentuojami skirtumai tarp direktyvos pasiūlymo ir nacionalinės teisės. Mes, e, mūsų komitetas, turime pareikšti savo nuomonę vidaus rinkos komitetui O pastarasis e, aiškiai mums davė suprasti, kad čia skubėti nenorėtų. Ir aš taip pat manyčiau, kad reikia ir mums patiems laiko e, pateikėms pranešimams apsvalstyti. Naujaisiais metais ketinu parengti darbo dokumentą. Tai bus naujasis darbo dokumentas, nes pereitoje kadencijoje vieną jau buvome parengę ir tada galėtume ir tęsti darbą. Tikrai ne iš nepagarbos profesoriams aš e, neketinu užduoti jiems klausimų, o dėl to, kad iš tikrųjų jų atliktas darbas buvo labai išsamus ir puikiai parengtas. Pirmininkas, dėkui, man taip pat e, jų pristatymai buvo labai įdomus. Jie patvirtino tuos būkštavimus, kuriuos e, pačioje proceso pradžioje ir turėjome. Bendrasis referencinis dokumentas, kaip labai svarbi priemonė, dėje nėra tinkamai atspindėtas e, pasiūlyme dėl direktyvos. Na ir žinoma, jeigu taip būtų padaryta, tai e, turėtų ir e, menkesnės neigiamos įtakos nacionaliniai teisai šioje srityje. Aš esu įstikinęs, kad mūsų pranešėja ir e, šešėliniai pranešėjai sutelks dėmesį į tai, kas yra sakoma bendrajame referencinėme dokumente, lyginant su pasiūlymu dėl direktyvos Aš taip pat tikiuosi, kad ponios Volis e, parengsimas e, darbo dokumentas taip pat eis tą pačią kryptimį. Mes atidžiai stebėsime darbą prie šios direktyvos. E, kol kas bendrasis referencinis dokumentas buvo šiek tiek ignoruojamas. Mes turime užtikrinti, kad jį bus atkreipiamas ir kreipiamas nuolatos pakankamas dėmesys. Diskusija dėl sutarčių teisės be jokios abejonės teisės ateityje ir žinoma atsižvelgs į tas studijas, kurios šiandien buvo pristatytas. E, dabar noriu pasteirauti, ar norėtų kas nors e, dar apie tai pasakyti, galbūt komisijos atstovai, prašom. Dėkoju pirmininkė, labas rytas visiems. Kalbant e, apie komisijos požiūrį į bendrąjį referencinį dokumentą, turiu pasakyti, kad tai yra labai gerbtinas akademinis darbas, bet mes taip pat kalbame apie e, siūlomos e, direktyvos projektą ir e, būtent taip į jį ir turime žiūrėti kaip į projektą. Na, o kalbant apie tą lyginamąją studiją, tai man atrodo, kad jį rodo ir aš čia truputėlį optimistiškiau žiūriu negu kad ponia Volis. Ir aš man matau, kad ta lyginamoji studija parodė, kad tarp siūlomas direktyvas projekto ir referencinio dokumento yra daug bendrų e, bendrosąlyčio taškų. Kaip ten bebūtų, referencinis dokumentas buvo panaudotas kaip tam tikra instrumentų dėžutė, mūsų panaudotas rengiant e, direktyvos projektą. Ir jūs pamatysite, kad yra e, labai panašių nuostatų tiek e, dėl prekių atsijėmimo, dėl tam tikrų terminų. Dėl juodųjų, dėl pilkųjų sąrašų ir taip toliau, dėl daugybės e, dalykų tiek referencinis dokumentas, tiek direktyvos projektas e, pasisako panašiai. Nors tuo pat metu tie du dokumentai e, paremti dviem skirtingais požiūriais. Mes e, stengiamės sukurti tam tikrą e, teisinio blaivaus proto salelę e, teisinės beprotybės, o ne. Galėjome žengti kiek kitaip. Galėjome pasirinkti taikymo sritį, kuri būtų buvusi daug platesnė. Žaliojoje knygoje buvome užsibrėžę kitaip, bet paskui pamatėme, kad nėra poreikio kurti platesnį Europos vartotojų kodeksą, todėl nutarėme apsiriboti tik tam tikrais aspektais, kurie galėtų smarkiai įtakoti vidaus rinkos funkcionavimą. Ir todėl mes ir pasirinkome pilno suderinimo principą. Tai reiškia, kad bus tik tai tam tikri aspektai direktyvoje, kurie bus pilnai reguliuojami ir harmonizuojami. Visa kita bus paliekama valstybės narėms. E, apie tai kalba ir a, e, viena iš anksčiau pateiktų studijų. Mes numatome Pavyzdžiui, pagal 22 direktyvos projekto straipsnį, kad bus tam tikras e, nuostolių už nekokybišką prekę kompensavimo terminas, kurio valstybė narė negalės trumpinti. Reikia neužmiršti. Dviejų problemų e, ar dviejų sričių, kur e, galima tobulinti direktyvą. Tai visų pirma, e, jos taikymo sritis, apriptis ir sąsaja su e, nacionalinė sutarčių teisė. O taryboje dabar mes nagrinėjame šį pasiūlymą pastraipsniui, siekdami didesnio teisinio tikrumo, e, siekdami užtikrinti, kad direktyvos e, numatomas teisinės priemonės galėtų geriau apginti vartotojų teisės valstybėse narėse. Taip pat norėčiau pabandyti atsakyti į profesorius Hesseling išsakytą kritiką. Aš vis dar galvoju, kad uh, daugeliu klausimų ir referencinis dokumentas, ir direktyvos projektas siekia bendrų rezultatų. Nemanau, kad e, vartotojo apibrieštis, kuri pateikta referencinėme dokumente, yra e, tobulesnė ar, ar geresnė negu kad direktyvos e, pateikiamame e, vartotojo apibrėžime. E, ko gero, e, vien tik tai e, prieveiksmio, angliško prieveiksmio primarily vartojimas čia kelia e, šiokių tokių problemų, bet jo įterpimas vargu ar prisideda prie didesnio teisinio tikrumo. Aš nemanau, kad e, pagal e, bendrąjį referencinį dokumentą vartotojas gauna daugiau a, e, savo teisėjo apgynimo, jeigu a, prekybininkas a, siūlo pataisyti prekę, vartotojas negali nutraukti sutarties, bet turi palūkėti ir suteikti pardavėjui pakankamai laiko problemą ištaisyti arba pakeičiant prekę arba ją suremontuojant. Žinoma, ponas pirmininkė, bendrojo referencinio dokumento taisyklės yra labiau visą apimančios negu kad e, direktyvos siūlomos taisyklės. Bet e, aš nesu tikras, kad jeigu būtume paėmę visas uh, plačiasias E, taisyklės iš e, bendrojo referencinio dokumento ir perkelia jas į direktyvą, tai e, valstybės narės būtų tuo labai patenkintos. Jos teikia pranašumą tradicinėms sutarties teisės nuostatoms ir nemėgsta, kuomet pernelyg kišamasi į jų tradicinės apsaugos priemonės. Nu- Ačiū. Porą pastabų šio klausimu. Pirmiausia, manau, kad komisija tikriausiai gerai pasielgtų, jeigu pasiremtų šiuo referenciniu dokumentu. Per daug jo neaiškindama. Tačiau jeigu būtų nuspręsta šiuo dokumentu nesinaudoti, žinoma, tai irgi galima būtų elgtis Jeigu atrodo, kad tas dokumentas neparankus ar pakankamai mums nepadeda, jį galbūt būtų galima pakeisti. Konferencijoje dėl Stoholmo prieš porą savaičių buvo nuspręsta, kad dar reikia daug dirbti šioje srityje, dar visos nuostatos nėra suderintos. Dėl visiško suderinimo kaip siūlo komisija ir tų vadinamų neprivalomų taisyklių. Manau, kad jeigu nepavyktų visiškai suderinti nuostatų ir pagal dabartinę situaciją ir situacijos šalise narėse atrodo, kad visiškas suderinimas yra neįmanomas, tai tuomet būtų desnis spaudimas patvirtinti, kažkokios neprivalomo pobūdžio priemonės. Ne tik vartotojams, bet ir smulkioms ir vidutinėms įmonėms tokia apsauga būtų reikalinga. Ir taryba turėtų atsižvelgti taip pat į tokių priemonių poveikį prekybai. Manau, Aprent ponios Volis darbinį dokumentą galima tikėtis vaisingos diskusijos ir galbūt pavyks pasiekti sprendimo, ar mes pasirinksime visiško suderinimo, pilno suderinimo kelią, ar neprivalomo pobūdžio priemonės, paliekančias daug erdvės nacionalinių šalių vyriausybėms. Tikiuosi, kad tai mums veiks įspręsti. Jeigu nieks daugiau nebenori žodžio, to tai baigiame 18 klausimą svarstymą ir perėmėme prie 19 klausimo alternatyvaus investavimo fondai ir žodis poniai Regner. Šiame dokumente kalbama daugiausia apie ekon komiteto darbą ir taip pat. Teisės komitetas susijęs su šio dokumentu. Buvo svarstoma, ar Ekon ir Teisės reikalų komitetas neturi glaudžiau bendradarbiauti šiuo klausimu. Pirmame susitikime su ponu Gozės pranešėjų nebuvo sutarta, kaip iš tikrųjų turėtų vykti darbas. Pirmame susitikime siūliau kad tam tikros dokumento dalys turėtų likti teisės reikalų komiteto kompetencijoje, tačiau pranešėjas su to nesutiko. Jo požiūris buvo visiškai kitoks tuo klausimu, kurios dokumentos rytis turėtų likti teisės reikalų komiteto kompetencijoje, o kur reiktų bendradarbiauti su ekon komitetu. Taigi mums nepavyko sutarti šio klausimu ir dėl to labai gaila, tačiau tokia yra situacija. Norėčiau padėkoti pirmininkui, ponui Lener, nes jis parašė laišką Ekon komiteto pirmininkui, bandydamas rasti sutarimą. Žinoma, išspręsti to pirmininkų lygių tikriausiai nepavyks, Tačiau sutarimo pasiekti reikia kuo greičiau. O šis klausimas yra per daug svarbus, kad tiesiog paskestų visose formalumuose. Taigi, atsižvelginti tai, tikiuosi, kad mums pavyks surasti susitarimą tarp komitetų. Nuomonės projektą teks pristatytis jau sausio mėnesį pakeitimus teikti iki vasario mėnesį ir jau paskui viską galutinai patvirtinti kovą. Perinant prie klausimo esmės, svarbiausi dalykai. Pirmiausia, kurie straipsniai pateks išskirtinė Teisės reikalų komiteto kompetencija. Kaip yra rengiamas dokumentas, tai čia jau yra demokratiškumo klausimas, nes mums kaip parlamento nariams svarbu aktyviai dalyvauti teisės aktų kūrėme ir užtikrinti, kad parlamentas nėra apeinamas. Sakykime, dešimtos straipsnis turėtų patekti teisės reikalų komiteto kompetencija, likvidumo klausimai Dėl taikymos ryties, tai taip pat karštas klausimas. Čia nebuvo prašyta šio klausimo svarstyti išskirtinai Teisės reikalų komitete. Manau, kad būtų žengiama per toli. Tačiau klausimas kyla ne tik tai dėl fondų valdymo, bet ir dėl pačių fondų pobūdžio, nes dabartinėse teisės aktuose nėra aiškumo ir apibrieštumo. Ir manau, čia reiktų imtis konkrečių veiksmų, sakykime, ne Europos Sąjungos valdytojai, jeigu fondai yra už Europos Sąjungos ribų. Čia reiktų didesnio iškumo. Į kokios taisyklės jiems būtų taikomos ir ką daryti su tais fondais, kurie patenka į ES taisyklių taikymo sritį. Mes turime tiksliai žinoti, kaip veikia tos taisyklės, nes žmonėms tai bus svarbu. Ir tas taisyklės reikia pritaikyti kiekvienai valstybei. Taigi nereiktų numatyti kažkokius slengstinių taisyklių. Kitas dalykas - įgaliojimų suteikimas yra tam tikri pavojai dėl ribotos atsakomybės fondų. Ir reikia numatyti apsauginius mechanizmus. Tai reiškia bankų atskirimą ir investa, investuotojų atskirimą. Čia taip pat turėtų padirbėti Teisės reikalų komitetas. Dar norėčiau atkreipti dėmesį šešto straipsnį ketvirtą dalį, kur kalbama apie terminus Tai taip pat labai svarbus klausimas. Numatyti terminai yra per trumpi, atsižvelgianti tai, ką turi daryti prižiūrinčios institucijos kiekvienoje valstybėje narėje. Tai per daug sudėtingas klausimas, kad e, būtų per daug sudėtingi klausimai, kad juos būtų galima įspręsti per trumpą laiką. Taigi reiktų išsameu apsvarstyti terminų klausimą. ir tai turėtų patekti į teisės reikalų komiteto kompetencijas. Man atrodo, kol kas tiek. Vertinant poreikį nepriklausomai analizuoti ir įvertinti reikalaujamą turtą. Šešėliniai pranešėjai daug bendravo su lobistai šiuo klausimu, buvo teikiami įvairiausi pasiūlymai, svarstoma, kaip geriau viską suformuluoti dėl privačių akcijų fondų ir skaidrumo taisyklių. Manau, kad čia komisijos pasiūlymas nėra pakankamas. Reikia pagalvoti, kaip čia įtraukti ir darbuotojų informavimą bei konsultacijas. Tai taip pat svarbus klausimas šiame komitete. Kitas dalykas - vartotojo apsauga. Apie tai jau buvo kalbėta. 32 straipsnėje kalbama apie smulkiuosius investuotojus ir finansinės rinkas bei vartotojo apsaugą juose. Tačiau reikia žengti ir toliau. Sakykime, ne tik tai uždrausti pardavinėti tam tikrus produktus mažmenininkams, tačiau numatyti ir kitokias priemonės. Taigi tokie būtų svarbiausi dalykai. Tačiau kol kas dar neaišku, kuriuos klausimus varstys būtent šis komitetas, Teisės reikalų komitetas ir kuri klausimai pateks ekonomikos komitetų. Matau, čia yra glaudus ryšys su ekon komitetu, taigi teks dirbti kartu. Dėkuoju, daugiau niekas žodžių neprašo, taigi aš kaip pirmininkas, pirmininkas galiu Jums pranešti, kad mes bendradarbiavome su ekonominių reikalų komitetu. Aš jau kalbėjusi su ponu Goze ir su paneros. Be abejo, mes norime susitarti dėl to, kas už ką būtų atsakingas rengiant šios dokumentus. Turime suvokti, kad ne visi ekonomikos reikalų komitete aiškiai supranta, kokios yra naujos darbo taisyklės, nelabai supranta, kaip mes turėtume dalytis darbu. Ir nelabai supranta, kad atsaking, atsakingas komitetas galiausiai turės nuspręsti, kas bus įtraukta į galtinį dokumentą. Bet bet kuriuo atveju mes dabar bendradarbiavame su šiuo komitetu ir aš tikiuosi, kad visus techninius nesklandumus mes sėkmingai įspręsime. Ponas Rasmussen, ekonominių reikalų komitete ir čia, Teisės reikalų komitete, buvo sakingas už dvi teisinės iniciatyvas, kurias komisija vertina skeptiškai. Ir už jas atsakingas komisijos narys viešai yra paskelbęs, kad jos yra visiškai nereikalingos bet mes esame patvirtinę savo rezoliucijas, bet to negalime pamiršti ir apie bendresnį kontekstą, apie ekonominę krizę. Ir negalim ignoruoti ir komisijos nario pareiškimų, bet bet kuriuo atveju turime judėti į priekį. Per rinkimus negalėjome daug dėmesio skirti šiems klausimams. Tačiau taryba tuo metu dirbo ir dabar atėjo laikas mums, parlamentui, imtis darbo. Ekonominių reikalų komitete, aplinkosaugos komitete, komitologijos procedūros taikymas yra įprastas dalykas. Dabar čia, šią procedūrą vis aktyviau sitraukime ir mes. Manau, kad mums reikia siekti didesnio skaidrumo ir mums reikėtų, mes turėtume atlikti prižiūrėtojo vaidmenį. Bet vienaip ir kitaip mes e, svarstysime šį klausimą išsameu, turėsime dar išsameu aptarti ir ką daryti su trečiosiomis šalimis. Nes akivaizdu, kad mums reikia aiškesnių taisyklių. Be to, turime numatyti atskiras nuostatas tiek e, e, nuostatas investiciniams fondams ir turto fondams. nes turto fondai, kaip žinia, susiduria su mažesnė sisteminė rizika. Mažiau yra tikėtina, kad e, šie fondai nukentės nuo, nuo staigaus turto išpardavimo. Visi šie fondai vienai per kitaip e, turi ir socialinį aspektą. Ir reikėtų dar pasiteirauti komisijos, kaip jį ketina spręsti su socialinė dimencija susijusios klausimus. Pažvelkime į tai, kaip, pažiūrėk, kas vyksta JAV, kaip yra reformuojamas bankininkystės sektorius. Mažmeninė bankininkystė yra aš, aiškiai atskiriama nuo uh, investicinės bankininkystės. Ponas Budų. Delegacijai generalė šį idėją. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti keletą bendrų pastabų, kurios yra susijusios su teisėkuros dalykais. Ir po to aš pakalbėsiu apie mano teikimus pakeitimus. Komisija yra numačius tam, tikrus, tam tikras ribinės ribas, kurios bus taikomos turtui. pavyzdžiui, yra numatyta atskira e, kategorija, tai yra turtas, iki, e, kuris viršė 50 milijonų eurų. Jam turi būti numatytas atskiras turto ir įsiskolinimų koeficientas. Toliau. Pasiūlyme kalbama, pavyzdžiui, apie tai, kad investiciniai fondai iš tikrųjų yra mažmen, investici, mažmeninis investicijų sektorius. Nes produktai yra parduodami žmonėms, tačiau nepamirškime, kad labai dažnai tai tie žmonės yra patyrę profesionalus investuotojai. Todėl manau, kad mes turime atitinkamai pakoreguoti nuostatą susijusias su fondo atsakomybė šioje srityje nes e, nenorime, kad kiltų dėl mūsų teisės akto papildomų išlaidų ir biurokratijos. Turime apsaugoti ir tuos žmonės, kurie nebenori investuoti. Investiciniai fondai investuodami be abejo siekia kuo didesnio pelno, kuo didesnės gražos. Ir visi suprantame, kad niekas nenorės investuoti, jei uh, reikės prisimti labai didelę riziką, o gra, uh, tikėtina graža bus pakankamai maža. Be to, jeigu numatysime pernelik daug įsipareigojimų susijusių su turto vertinimu bei indėliais, vėlgi galime apsunkinti padėtį. Nežinau, ar mums reikia depozitoriumo, kuris būtų taikomas investicinė, kurio galėtų naudotis investiciniai fondai. Taigi, turime labai aiškiai apibriežti direktyvos tikslus, turime suvokti, kuo siekiame. Reikia padėti investuotojams be abejo šiuo sudėtingu laiku. Ir todėl aš pritariu tam, kad reikėtų apsaugoti investuotojus, pirmiausia, numatant mažis, mažesnį turto ir įsiskolinimų koeficientą. Dankeschön. Dėkoju. Dėkoju. Panašu, kad Galime baigti svarstyti šį klausimą. Dėkuoju. 32 darbo tvarkės punktas. Dėkuoju Jums uh, už visus pakeitimus, kurie buvo pateikti dėl omnibuso penktojo paketo. Kai kas pasikeitė nuo pakeitimų pateikimo laiko. Žinome, kad dabar įsigalios Lisabono sutartis ir tai be abejo paveiks mūsų darbą. Tai mes norime, kad būtų patvirtintas omni, penktasis omnibuso paketas. Tuomet e, turime darbą baigti per antrąjį svar, svarstymą Strasbūrę. Omnibus 5 yra nedidelis dokumentų paketas, jie ne tik tai du dokumentai. Darybose su taryba mes turėjome atremti kai kuriuos teisinius argumentus ir mes su komisija teigėme, kad mes negalime visų problemų spręsti per tokį trumpą laiką. Nes parlamentų labiausiai rūpėjo bendro sprendimo procedūros taikymas bei sąlygos, kurios bus taikomas antrajam paketo dokumentui. Tai daugiausia yra susiję su uh, jautinos produktų žymėjimu bei su uh, uh, kitais gyvulininkysės dalykais. Šiems dokumentams yra taikoma bendros sprendimo procedūra, ne, nepaisant to, kad e, iš tikrųjų jis netitinka visų e, reikalavimų. Galiausiai parlamentas e, pastebėjo, kad viename dokumente nereikalaujama visų, sudarinti visas nuostatas. Todėl mes pagalvome, kad mes galime atsisakyti vieno pakeitimo. Ir jei tam tą padarytų aplinkosaugos komitetas, tuomet parlamentas prarastų ir vieną savo teisinį argumentą. Šiuo atveju taikomas yra dvigumas teisinės pagrindas, ir apie tai kalba komisija. Teisės aktui bus taikoma bendro sprendimo procedūra. Ir nors šis dokumentas realiai yra tik tai sprendimo formos, jam vis tiek bus taikoma bendro sprendimo procedūra. Aš nemanau, kad mes turėsime, turėtume atsisakyti savo pakeitimų dėl jautinos produktų žymėjimo. Mes elgsimės lygiai taip pat, kaip buvo elgiamasi su Omnibuso 2, 3 ir 4. Ir teisės, visas ES teisinas bus pakoreguotas pagal tam tikrą procedūrą. Ir aš nemanau, kad dabar, kai mes svarstume penktojo omnibuso e, procedūrą, mes turėtume daryti nereikalingus e, kompromisus. Taigi, pirmiausia, aš siūlau e, atmesti visą omnibus 5 paketą. Pirmiausia, dėl teisinių argumentų, kuriuos aš jau išdėšiu. Ir antra, Šis penktasis omnibusas neatsižvelgia į e, daugybę Europos parlamento rezoliucijų. Jei mes tik, tik dabar pradėtume dėrėtis, tuomet gal tai ir neturėtų didelės reikšmės. Tačiau šiuo atveju aš manau, kad e, iš dalies dėl to, kad komisija nesureagavo į mūsų prašymus ir dėl to, kad gali iškilti tam tikrų teisinių problemų ir dėl to, kad mes iš tikrųjų neužbaigėme prisitaikymo procesą, o tik tai jį pradedame, turėtume prašyti komisijos pateikti naują pasiūlymą, kuris būtų parinktas atsižvelgiant į Lisabonos sutartį. Tai būtų itin aktualu žemės ūkio srityje. Be to, turėtume reikalauti, kad komisija visiškai sižvelgtų iš šio parlamento pasiūlymus. Ir trečia, manau, kad e, vadovaudomėsi bendradarbiavimo dvasia, turėtume prašyti, kad deleguoti aktai būtų iš naujo suderinti. Kaip pasibaigs šis ilgas, e, sudėtingas darbas, kurį atliko šis komitetas. Mes turėtume padėkoti ir komisijai, ir tarybai už jų bendradarbiavimą, kadangi be jų pagalbos e, parlamentas negalėtų tinkamai atlikti savo darbo. Ir Todėl manau, kad dabar turėtume prašyti, kad komisija kuo skubiau sureaguotų į mūsų prašymus. Dėkuoju, Saja. Dabar dėl procedūrinių dalykų. Na, mūsų komitetas negali nieko daryti e, šioje srityje, kadangi frakcijos pirmiausia turi priimti savo sprendimus. Taigi, aš manau, kad e, mes turėtume pakalbėti su frakcijų atstovais ir išsiaiškinti, ar galima būtų plenarinėme posėdėje atmesti omnibusų penktąją dalį. Bei, paraga, bei paraginti komisiją pateikti naują pasiūlymą, išvelgiant į tai, kad netrukus įsigalios Lisabonos sutartis. Tai tiek toliau ponas Mastalka pranešimas. Pane předsedo, já se budu snažit být stručný. Uh... Dėkoju, pirmininkė. Pabandysiu trumpai pasisakyti. Dažnai kalbame apie vaikus, apie vaikų teisės, o šiandien atėjo laikas ką nors konkrečiai nuveikti vaikų labai. Mes kalbame apie Hagos konvenciją, priimta 2007 metų lapkričio 23 dieną. Šios konvencijos tikslas, tarp kitų dalykų, yra užtikrinti, kad būtų užtikrinta vaikų apsauga, būtų ištikrinamas išlaikymo išmokos ir kad jos būtų išreikalaujamos kalba, ten eina taip pat apie tai, kaip elgtis tarptautiniu mastu, kalbų vartojimo aspektai paliepiami, nau, naujosios e, technologijos, e, to išreikalavimo kaštai ir taip toliau. Yra taip pat ir konkrečios taisyklės dėl e, taisyklių susijusi su išlaikymo prievalėmis abipusio pripažinimo. Europos Sąjungoje tokiu atveju bus remiamas reglamentu, kuris reglamentuoja išlaikymo klausimus. O jeigu kalba eina apie valstybę narę ir ne valstybę narę, kuri vis tik yra ratifikavusi konvenciją, tuomet tuos reikalus reglamentuos Hagos konvencija. Siūloma, kad bendryje prisijungtų prie šios konvencijos, e, kad visa bendryje e, galėtų deklaracijų pagrindų reglamentuoti tuos dalykus, o valstybės narės būtų susaistytos bendrijos įsipareigojimais valstybės e, narės pagal konvenciją turi informuoti apie paskirtą kompetitingą įstaigą. Ten turi būti nurodomi kontaktiniai adresai ir kitos detalės. Ir visa ta informacija turėtų būti pateikta iki rugsėjo 19 dienos. norėčiau rekomenduoti paremti šį pasiūlymą, balsuoti už šią konvenciją, nes ji sudaro platų pasaulinį teisinį pagrindą užtikrinantį vaikų išlaikymo prievalių įgyvendinimą. Kalbant apie pakeitimų pateikimo terminą siūlyčiau, kad jis būtų nustatytas šių metų lapkričio 16 dienai. Pirmininkas, dėkoju. Žinoma, galimybės e, daryti pakeitimus tarptautinėje konvencijoje yra ribotas. Grįžime prie šio klausimo kitą kartą, o dabar pereikime prie 32 mūsų darbo tvarkės punkto. Ponios Geringės Pranešimas apie komisijos 15 ataskaitą pagal protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 9 straipsnį. Geresnė teisėjai kūra. Pone Geringer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis 15 pranešimas apie geresnę teisėjai kūrą kalba apie e, visą virtinę problemų, greta subsidiarumo ir proporcingumo, kalbama apie komisijos strategiją geresnės teisėkūros srityje. E, procesas prasidėjo e, nuo 2004 metų tarp institucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros Toje strategijoje buvo numatoma, kad e, teisės aktų poveikis turėtų būti prognozuojamas, e, vykdant e, poveikio įvertinamus. Komisija savo 15 ir 16 ataskaitoje turėtų apriepti 2007-2008 e, metų laikotarpį. Ir aš e, savo pranešime e, atsižvelgiu taip pat ir į pereitą komisijos ataskaitą, kurią svarsti Europos parlamentas ankstesnėje kadencijoje. Aš manau, kad mano teikiamas pranešimas e, suteiks galimybę e, analizuoti, spręsti gana svarbės problemas. E, aš jų čia dabar smulkiai neminėsiu. Pagrindinis dėmesys bus sutelktas ties subsidiarumu ir proporcingumu. Kitas svarbus elementas bus poveikio įvertinimas. Komisija yra sukūrusi poveikio įvertinimo tarybą, tai svarbus poveikio įvertinimo organas. Ir e, čia siūloma, kad e, šioje taryboje dirbtų taip pat ir e, ekspertai iš išorės. Komisija tuo tarpu su tuo nenorėtų sutikti, norėtų remtis vien tik tai vidaus e, specialistais. Taip pat e, siūloma šiek tiek mažinti administracinę naštą, tuo pačiu mažinti ir biudžetą. Toliau eina kalba apie tam tikrą teisės aktų supaprastinimo siekimą. Kalbama apie naujas teisės aktų redakcijas ir kodifikavimą. Buvo planuota, kad 200 teisės aktų turėtų būti pateikti naujoje redakcijoje. Per pereitą kadenciją tokių teisės aktų buvo peržiūrėta tik tai 40 ar 50. Ir šita tendencija turėtų, e, eina teisinga kryptimi, bet turėtų būti spartinama. E, per pereitą kadenciją taip pat parengta keturias ar penkias kodifikuotas versijos. Ir reikia pasakyti, kad nuo 2004 metų pasirašyto tarp institucinio sustarimo E, jau galima daryti tam tikrų išvadų. Tame tarpe ir dėl parlamentinės reformos. Tikimės, kad Lisabono sutartis įsigalios gruodžio pirmąją, taigi jau labai greitai po keletos dienų. Na ir e, nacionalinių parlamentų vaidmuo subsidiarumą užtikrinant e, ir e, tiesiekros iniciatyvos atsiradimas iš piliečių pusės, visa tai yra nauji ir svarbus elementai. Kol kas tarp institucijų ir piliečių egzistuoja tam tikra spraga ir e, tie naujieji elementai e, tą spragą turėtų užpildyti. Europos parlamentui čia tenka taip pat e, svarbus vaidmuo, e, jam suteikiamas e, papildomas teisės, teisė konsultuotis. Aš tikiuosi, kad šis pranešimas dėl geresnės teisėkuros tikrai turės teigiamą įtaką. Pirmininkas, Dėkoju, iš tikrųjų man regis, kad tai, ką jūs pristatote, pratęsia mūsų bendrą liniją, kurią mes įtvirtiname ankstesniais pranešimais. Ar norėtų kas dar pasisakyti? Ne, rodos, kad ne. Manau, kad likusius darbo tvarkės punktus galėtume atidėti kitiems posėdžiams, bet kadangi ponia Vikstrom yra salėje, 33 siūlau aptarti dabar. Pone Vikstrom. Ačiū, e, pirmininkė. Mes kalbame apie pranešimą, kurį rengia aplinkos komitetas, kaip e, pagrindinis komitetas, eina kalba apie transplantaciją skirtų žmogaus organų kokybę ir saugos standartus. E, Europoje maždaug 56 tūkstančiai žmonių e, laukia transplantacijai tinkamų organų. E, maždaug 10 žmonių kasdieną miršta, tokių e, organų nesulaukia. Kalbant apie donorystę, E, yra atveju, kai organai yra transportuojami iš vienos šalies į kitą. E, yra ir kitų problemų, kai kurių organų labai trūksta, labai sunku surasti juos. E, todėl reikalinga tam tikra sistema, kuri leistų sudaryti tam tikras organų atsargas paspartinti jų pristatymą. Komisija pabandė pažvelgti į vairius aspektus šio reikalo ir šiame pasiūlyme sako, kad e, visa donorystė gyvųjų ar mirusių žmonių turi būti paremta laisvanoriškumo principu, neturi būti remiamasi atlyginimu, Taip pat e, kalba eina apie asmens duomenų apsaugą, e, nacionalinės organizacijos turi garantuoti saugumą ir saugą organus transportuojant, numatytos tam tikros transplantacijos taisyklės, e, specializuoti centrai, bet žinoma, jūs E, vargu ar galite priversti valstybės narės pradėti taikyti naujas bendradarbiavimo formas transplantacijos rytyje. Vis tik tai e, yra tam tikra valia gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Direktyvoje taip pat siūloma e, stiprinti kokybės ir saugos standartus, Tai sukurtų daugiau a, a, teisinio tikrumo valstybėse narėse, o pacientai a, turėtų daugiau garantijų dėl organų kokybės ir saugos. Taip pat aš tikiuosi, kad mes sugalėsime sumažinti tą ribą tarp e, valstybių narių, kad padidėtų tikimybė, jog e, pacientas, kuriam reikia organo, e, tokio organo sulauks. Mes turime be jokios abejonės užtikrinti daugiau pagarbos individui. Tuo tarpu kol kas valstybėse narėse taisyklės labai skiriasi. Žinoma, kai kurie iš tų klausimų yra platus, egzistenciniai. Komisija pasiūlyme sako, kad iš esmės e, nacionalinės sistemos ir nuostatos turėtų išlikti, kažkokia vieninga, harmonizuota europinė sistema neturėtų būti primetama. Tačiau galbūt galima būtų pridurti esminį nuostatą, kad vis tik individo noras turėtų būti e, visako pagrindas, e, kad asmuo galėtų savo valią pareikšti, būdamas e, sąmoningas, galbūt galėtų būti sudaromi kažkokie donorystės registrai, Todėl galima būtų pasvarsyti, kaip sukurti bendrą sistemą, kad galima būtų atsižvelgti į tų, kurie laisvanoriškai pareiškė norą e, savo organus e, skirti transplantacijai po savo mirties. E, norus reikėjo atsiminti taip pat, kad toks asmuo gali mirti ne tik savo šalyje, bet ir būdamas užsienyje. Man taip pat yra svarbu, kad būtų garantuotas e, sistemos anonimiškumas. Savame suprantama, turi būti atitinkamas adekvačios techninės sąlygos, bet dėl e, Mokslinių priežasčių be jokios e, abejonės turėtų egzistuoti ir organų atsekamumo galimybė. Tad tiek kolegos e, šio dokumento pristatymo. E, kitą posėdį galėčiau plačiau apie tai pakalbėti. Kolegė Lichtenberg dirba prie kito labai panašaus pranešimo tarp jų yra daug sąsajų. Būčiau tikrai dėkinga, jeigu mes tas problemas galėtume draugė aptarti.